Hello, nice to see you. Hello. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai, laba diena visiems. Aš atvykau iš regionų komiteto, e, kurie irgi labai, tenais e, irgi komiteto nariai labai susidomėję energetikos priemonių rinkinių ir visi su to susiję klausimai, taip pat ir išmaniųjų miestų klausimai yra aktualūs daugam. Dabar viešasis klausimas - žalioji energetika visiems europiečiam. Dvi sesijas esame numatę - energetikos rinka, ateities energetikos rinkos struktūra, kokių pakeitimų reikia. Tai pirmoji sesija, o antroji sesija atsinaujinančio energetikos šaltinių integravimas į rinką, galimybės ir kliūtis. Aišku, kad šis klausimas yra e, dėl to, kad 16 metų lapkritį komisija paskelbė didžiausią teisės aktų rinkinį, aštuoni teisės aktai į jį patenka, e, tai yra susiję teisės aktai su energetikos efektyvumu, atsinaujinančiais energetikos šaltiniais, rizikos vertinimu, e, rinkos struktūra ir taip toliau. Ir tie aštuoni teisės aktų pasiūlymai e, yra padalinti į dvi dalis. Ir mes e, ne visus aštuonis vienu metu aptarinėsime, o keturis ir keturis ir pabaigę e, ir, ir svarstysime atitinkamai. Pirmąją dalį e, planuojame spalį, jau būti aptarę, o antrąją dalį lapkritį. Tai dėl to šie viešieji klausimai yra labai laiku. Norėčiau pasisveikinti su visais mūsų prelegentais, e, su visais kalbėtojais, kurie dalyvaus tiek pirmojoje, tiek antrojoje klausimų sesijoje. Dabar pirmoji dalis yra energetikos rinkos struktūra. Kokia ateityje jinai turėtų būti, kokių čia reikia pasikeitimų. Kalbame tiek apie dujas, tiek apie elektrą. Ir didžiausią dėmesį skirsime elektrai, bet turime neužmiršti ir dujų rinkos. Ir turime pakalbėti apie tai, kaip būtina užtikrinti šių dviejų rinkų suderinamumą ir tarpusavio sąsajas. O kalbant apie didmeninę rinką, tai čia, pavyzdžiui, perdavimo e, tinklai dujų ir elektros yra visiškai kitokie. Ir, kaip jau minėjau, didžiausią dėmesį skirsime elektros rinkai, bet neužmirškime ir dujų rinkos. Ir mūsų pirmasis kalbėtojas yra ponas Tobijas Paulun. Jis yra Europos energetikos biržos e, vyriausiasis pareigūnas strategijos klausimais. E, ši Europos energijos birža, ši, ši agentūra e, yra viena svarbiausių ir taip pat jinai prekiauja apivartiniais prekybos taršos leidimais. Taigi, e, tai irgi yra svarbus dalykas, nes apivartinių taršos leidimų rinka ir prekyba jais irgi yra labai svarbi šios sistemos dalis. Tai galbūt gerbiamas prelegentas ir apie tai šiek tiek pakalbės norėčiau prašyti, kad nekalbėtumėte ilgiau kaip septynės minutės, nes norime, kad būtų aktyvios diskusijos, o ne tik sakomos kalbos. Taigi žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Dėkoju, kad sudarėte man galimybę pristatyti EX Europos energetikos biržą ir e, joje galima mm, labai sparčiai, intensyviai prekiauti ir galima e, prekiauti esamų laikų ir netgi e, prekiauti laikotarpiu už šešerių metų. Ir pavyzdžiui, mes prekiaujame, pernai pardavėme 4 tūkstančius teravatų. Ir aišku, kad turime orientuotis į ateities energetinės sistemas, siekti, kad vis daugiau atsinaujinančiais energijos šaltiniais e, galėtume remtis. Kalbant apie tą žiemos paketą, tai norėčiau pirmiausia apie bendresnius dalykus pakalbėti. Tas paketas buvo pasiūlytas maždaug po kelių mėnesių po breksito sprendimo. Ir aišku, e, tokia nestabili situacija gali padaryti įtakos mūsų e, norams ir turim čia pagalvoti apie tai, kokio, kokios integruotos energetikos rinkos mes norime. Ir čia gera žinia būtų tokia, kad šis e, paketas sprendžia kai kurias problemas, bet kai kuriuose srityse pradingsta e, detalėse, smulkmenuose. Tai labai svarbu būtų aiškiai nusibriežti viziją ir paskirstyti vaidmenis pagrindiniams veikėjams. Žiūrint iš mūsų pozicijos, ateities energetikos rinka turi remtis trim ramšiais. Pirmiausia, tai rinkos kainos signalo koordinavimu Ir tai taikoma tiek atsinaujinančiam šaltiniam, tiek investicijom. Toliau antras ramstis yra didelės ir likvidžios e, sritis, e, kuriuose m, mm, teikiami prekybos pasiūlymai. Ir trečia, e, poreikis pilnai integruoti atsinaujinančius energetikos šaltinius į tą rinką, kad būtų iškreiptos rinkos kad nebūtų iškraipyta rinka. Tai tokia būtų mūsų vidaus energijos rinkos ilgalaikė vizija. Jau nemažai yra pasiekta. E, Vokietijos, Austrijos kainų zona yra pati likvidžiausia ir pati konkurencingiausia Europoje šiuo metu, bet kitos prekybos zonos irgi sparčiai vystosi. Taigi e, konstruodami tą ateitį, galime jau atsispirti nuo to, ką esame sukūrę. Kalbant apie žiemos paketą, tai čia septynės rytis norėčiau pabrėžti ir um, pas, pristatyti, kaip mes jas vertiname. Pirmiausia, tai yra rinkos kaina. Tas žiemos pakete labai aiškiai išryškinama ir kainos turi būti tokios, kad neiškraipytų uh, elektros rinkos, laisvos e, kainos, kainos kai trūksta išteklių, bet taip pat svarbios ir e, tos kainų ribos, taip vadinamos techninės kainų ribos. Ir nariai, būtent tos rinkos dalyviai, turėtų tas techninės kainų ribas nusistatyti. Antra sritis yra ilgalaikės rizikos galimybės tą irgi turime pabrėžti kaip svarbų žiemos paketo elementą. Produktai, kuriais e, jau prekiaujama, kuriais gali būti prekiaujama, e, apima taip pat ir ilgalaikius ateities susitarimus, e, kurie ilgalaikės prekybos susitarimus, kurie nėra tokie skaidrus ir susiję su tam tikra ilgalaikė rizika. E, Toliau yra sukurti nauji produktai susiję su atsinaujinančiais energetikos šaltiniais ir čia su jais taip pat siejama ta ilgalaikė rizika. Dar vieną dalyką norėčiau paminėti, kuris mums yra labai svarbus, tai yra tų pasiūlymų zonų apibrieštis, bidding zones. Ir e, tai turėtų būti susiję su m, mm, tomis rytimis, kurios nėra subalansuotos tos taip vadinamos imbalanced areas. Bet čia uh, kokia turėtų būti vizija. Norime, kad didelės, norime, kad būtų didel, didelė ir likvidi uh, ta pasiūlymų, prekybos pasiūlymų zona. Toliau pajėgumų mechanizmai. Ir čia jau būtų uh, tas kraštutinių atvejų naudojamas e, e, metodas. E, kalbant apie pajėgumų rinkas, tai turime nusistatyti aiškius kriterijus ir čia irgi turėtų būti tarp valstybinis, tarp valstybinio dalyvavimo galimybė. Penktoji sritis yra atsinaujinančio energetikos šaltinių integravimas į rinką ir čia pagrindinis principas būtų toks. Kainos neturi iškraipyti rinkos kainos signalo. Ir rinkos dalyviai neturėtų turėti galimybės išderinti rinkos. Ir čia kalbame apie trumpalaikės e, prekybos galimybės. O dabar pereinu prie kitų E, koordinavimo sričių, tai yra koordinavimo arba per regionus, arba per įvairias politikos sritis. Kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, tai jis yra labai svarbus integruotai Europos vidaus energetikos rinkai. Ir čia yra labai nemažai iniciatyvų, kurios yra įgyvendinamos. Taigi, e, tas metodas ir žiemos pakete galėtų būti naudojamas bet manome, kad tas regioninis požiūris kol kas galbūt nueina per daug plačiai ir neatsižvelgia į individualių dalyvių specifiką. Ir galiausia, kalbant apie politikos ryčių koordinavimą, tai čia reikia atskirti e, rinką, e, energetikos rinką ir klimato politiką, tą 550 kalbant apie dalyvavimą pajėgumų mechanizmuose, pagrindinis, e, pagrindinis tikslas turėtų būti vienas tikslas, vienas mechanizmas. Dėkui Jums, o dabar norėčiau pakviesti ponę Suzan Nys, e, kuri yra bendrųjų įmonės reikalų vadovė iš ENSO-E, ES energijos e, reguliavimo įstaigų Ir dabar e, ši įmonė atstovauja 42 perdavimo sistemų operatoriam iš 35 e, Europos valstybių. Tai yra daug daugiau negu kad ES yra valstybių narių. Dabar jūs tikiuosi, mums pristatysite, kaip jūsų nuomonė turi atrodyti nauja energijos rinka, žiūrint iš mm, operatorių pozicijos, nes jie iš esmės yra pagrindiniai vidaus rinkos dalyviai. Jūs yra enso, esate ENSO E, o ne ENSO G ir su ENSO G tikrai ne, nekovojate, o bendradarbiaujate. Dėkoju. E, Gerbėmiai Europos parlamento nariai, ponės ir ponai, ačiū už tai, kad pakvietėte ENSO-E į jūsų svarbę diskusiją, kaip ponas Buzekas minėjo, e, e, galime kalbėti apie vieną energetikos rinką, nors yra ENSO-E ir ENSO-G. Visiškai aišku, kad ateityje sektorius turės e, jungtis ir ateityje mes matysime puikią, fantastišką infrastruktūrą. Ir uh, elektros energijos ir e, dujų sektoriuose. E, ponas Buzekas jau paminėjo, kad mes turime 42 narius Nor - Norvegija, Šveicarija, e, Junktinė karalystė. Ir tikiuosi, kad ji ir išliks toliau labai svarbi nariai. Taigi, Einant skersai sienas, e, reikia galvoti apie europinį požiūrį, nesaistantį e, požiūrį, bet tuo pat metu nelaisvanorišką, bet privalomą europinį požiūrį. Na, e, žiemos dokumentų rinkinys turi užtikrinti e, tvarę, saugę, konkurencingą energetiką, tiek kalbant apie dujas ir elektros energiją. Tuo pat metu užtikrinant, kad iki 2030-ųjų daugiau ar mažiau 45 procentai energijos bus iš atsinaujinančių šaltinių. Norint to pasiekti, kokių reikia pokyčių. Vienas iš pokyčių, kurio reikalauja egzistuojanti sistema, yra išlaikyti visą virtinį elementų, kurie jau egzistuoja. E, ir e, dabartiniai komisijos pasiūlymai e, remia aktyvaus vartotojo paradigmą, remia kainų stimuliavinimą, e, sako, kad reikia aukščiausią kainų ribą e, šalinti, e, reikia užtikrinti lengvesnį perėjimą nuo vieno tiekėjo prie kito, reikia sukurti tam tikrą prisiderinimo prie rizikos mechanizmą, reikia užtikrinti, kad Europos ištekliai būtų adekvatus ir reikia taip pat labai ambicingo regioninio bendradarbiavimo, žvelgiant į 2030 metų horizontą. Norėčiau e, truputį priminti diskusiją apie regioninius e, pasiekimus ir pateikti Centrinės Europos pavyzdį, nes e, mūsų sistemų integracija jau vyksta. Nordbalt, Lipol, Estlink, eina kalba apie naujų valstybių narių integravimas į, į europinės sistemas. O iš rinkos pusės žiūrint, mes e, žiūrime, kad e, centrinė vakarų Europa, šiaurės vakarų Europa, o dabar jau eina kalba apie centro vakarų ir centro rytų apjungimą. Ir tai privedė prie geresnių kainų, didesnės konkurencijos, geresnio tiekimo saugumo ir e, geresnio atsinaujinančių šaltinių integravimo. Ir kalbant e, apie tai, e, Europos pakete, kalbant apie švarėje energetiką, kyla ir tam tikro nerimo Visų pirma, vadinamasis tinklo kodeksas. Čia iškyla daug e, iššūkių. E, EISA, MSOI, MSOG, komisija ir suinteresuoti asmenys. Visiems jiems e, tie tinklų kodeksai yra labai svarbus, bet pasiūlymuose nedaug apie juos kalbama. E, pastarųjų savaičių dokumentai sako, kad įgyvenimui gali tekti paskirti keletą metų. Regioniniai veiklos centrai. Mes turime iš tikrųjų labai ambicingai galvoti apie tinklų operatorių, e, reguliuotojų ir taip toliau bendradarbiavimą. Tačiau ar tai reiškia, kad turi atsirasti naujos struktūros, greta tų, kurios jau egzistuoja nacionaliniu lygmeniu, ar reikia regioninių struktūrų, ko jos daugiau atneš valstybėms narėms ir piliečiams - rizikos ar naudos. Kalbant apie e, rinkos modelį, taip pat yra tam tikro nerimo, pastaruosiuose dokumentuose mes jį išdėstėme. Mums atrodo, kad ESO e, yra labai svarbus žingsnis, bet e, vietos rinkų parama e, žengia priešingą kryptim negu kad mažmeninės bendradarbiavimas reikia kalbėti apie prekybą visose Europos rinkose, nesizoliuojant kažkur vienoje vietoje. E, trečiasis paketas buvo tam ir skirtas, kad e, tarp valstybiniai mainai būtų tinkamai sutvarkyti. Taigi turime e, iš vartotojo pusės ieškoti tam tikro lankstumo, kuris persikeltų ir į didmeninę rinką, ir tarptautiniu mastu. Dėkui. Dabar noriu pakviesti pasakyti poną Matijas Bok. Jis yra iš Agora Energy Vende, ES energetikos politikos skyriaus viršininkas. Jis daugiau kaip dešimt metų yra dirbęs su Europos komisija, yra dirbęs Janeš Potočnik, buvusi ES komisijos nario kabinete, dirbo aplinkos srityje, o prieš tai dar yra dirbęs mokslo tyrimų ir technologijų plėtros komisaro komandoje. Taigi jūs turite nemažai patirties ypač e, kalbant apie aplinkos apsaugą, taip pat klimato klausimais. Ir e, žiūrint jūsų akimis ir ypač e, žiūrint energijai vendę, akimis e, e, norėtume išgirsti, ką jūs galvojate apie pereinamą į laikotarpį energetikos politikoje, energetikos rinkoje Europoje. Tai labai svarbus. E, svarbi jūsų nuomonė. Ačiū už jūsų kvietimą. Ankora Energy e, Vendė yra e, mokslinis centras, kuris yra finansuojamas iš filantropų pin, išteklių pinigų. Taigi neturime komercinių interesų šioje diskusijoje. Mes tiesiog norime mąstyti novatoriškai ir susitelk, susitelkėme į Vokietijos energetikos rytį. Tai yra labai platus projektas ir e, dabar po truputį jisai plečiasi ir į europietišką lygmenį ir prasideda diskusijos su tarptautiniais partneriais. Noriu susitelkti į keletą pagrindinių dalykų, kurie mūsų manimų yra, e, kurie yra sudėdamoji dalis to labai sudėtingo paketo. Uh, E, tačiau pradėsiu nuo to, kad pabrėšiu, jog kas be vyktų ES ar nacionalinių lygmenių, kalbant apie klimato e, apsaugą ir energetiką, mes visi turime e, bendradarbiauti ir bendradarbiavimas tarpusavyje yra daug geresnis, daug geresnis būdas kažko pasiekti negu veikiant pavieniui. Ir čia, ir čia atsiveria tikrai puikia proga uh, toliau e, plėtoti tą diskusiją europietiškojų lygmenių, siekiant išsiaiškinti, ko Europą gali pasiūlyti piliečiams. Taigi tie keturi punktai, kurie yra svarbus. Europa pasiekė didelės, e, spūdingos pažangos, kalbant apie vidaus energijos rinkos kūrimą. Ir kiti žingsniai dar laukia, kaip sakė kolega prieš mane ir e, atsinaujinančių šalinių, e, šaltinių plėtojimo tikslas e, yra tikslas artimiausių dešimtmečio iki 2030 metų reikia iške, tą atsinaujinančių išteklių dalį energijos tiekime padidinti iki 45 procentų. Komisijos teikiami pasiūlymai tą linkme ir, ir siekia to, tą užtikrinti. Taip pat reikia stengtis, kad tas energijos miksas, kuris egzistuoja Europoje šiuo metu, e, e, jisai e, parodo, jog Europoje yra tam tikras energijos gavybos perviršis ir reikia, žvelgiant į ateitį, matyti, jog tam tikri pajėgumai yra nepakankamai lankstus, jie turėtų būti ištraukti iš sistemos reikėtų su, tokiu būdu sukurti vietos nauji, didesniam sistemos lankstumui ir tokiu būdu ir rinkos efektyvumui. Mūsų nuomonė yra, nema, yra neplog, tokių įdomių e, komisijos pasiūlymo aspektų, kurie, kuriais atsižvelgiama į šį e, e, per didelių pajėgumų aspektą. Paketo Vienas iš pagrind, viena iš pagrindinių idėjų yra ta, kad komisija paskelbė, jog bus pradėtas dialogas tarp valstybių narių, kad būtų užtikrintas socialiai sažiningas perėjimas, e, pereinamasis laikotarpis, e, traukiant ir visus e, regionus. Tai ir mes, tokiu, mes prie to proceso taip pat galėtumėme prisidėti. Ir ypač tai svarbu kai kuriems Europos regionams. Taip pat, ką dar norėčiau pabrėžti, tai yra e, tam, tikris, tam tikros e, intervencijos į energetikos pajėgumus, yra nu, numatyti tam tikri mechanizmai ir žvelgiant į Europos energetinis e, tą pereinamąjį laikotarpį, labai svarbu, kad tas, tie pajėgumai būtų siejami su realiais poreikiais ir taip pat užtikrinant energijos naudojimo efektyvumą, atsižvelgiant į e, poreikius, konkrečius poreikius ir turimą pasiūlą. Tai yra tam tikras išteklių adekvatumas yra labai svarbus elementas. Komisija čia eina teisinga linkme iškėlusio kai kurias labai svarbes idėjas, e, sakydama, jog šio, šiame kontekste čia kalbame ne tik tai apie pajėgumų didinimą, bet ir apie e, pajėgumų mechanizmų tam tikrą e, kūrimą, tų pajėgumų užtikrinimų mechanizmų kūrimą valstybėse narėse. Šiame kontekste čia šiek tiek paprieštarausiu prieš tai kalbėjusiai kolegai, mes manome, jog e, pajėgumai, e, tokių pajėgumų e, atitinkamo didinimo mechanizmai, naujieji mechanizmai gali prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo visoje Europoje didinimo. Kitas punktas susijęs su atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas į rinką tas procesas tęsis toliau. Komisija labai didelį spaudimą daro valstybėms narėms, kad ta rinkos integracija vyktų kiek įmanoma e, spartesnė. E, tačiau mes matome, jog e, atsinaujančiams 60 eurų apivartinių taršos leidimo kaina yra nerealistinė. Ne E, jeigu mes norime toliau skatinti investicijas į atsinaujinančių energijos šaltinių plėtojimą. E, buvo atlikta nemažai studijų, tyrimų, kurie tą patvirtina. Tad žvelgiant į dabartinės diskusijas apie apivartinius taršos leidimus, jų sistemą, e, kainų signalas, kurio galime tikėtis iš šios sistemos 2020-2030 metų laikotarpyje, manome, jog žvelgiant į tuos skaičius bus svarbu išsaugoti at, tikrai tvirtus, atsparius, atsinaujančių šaltinių e, tinklus valstybėse narėse, mažinant riziką, o tai reiškia ir investicijų sąnaudas e, daryti kiek įmanoma mažesnės. Yra e, vykdomi viešieji pirkimai, kurie yra grindžiami tam, tikro, tam tikrą kainodarą ir mes matome, jog e, dėja kainos šioje srityje dar pernelyg aukštos ir tai yra nepageidautinas reiškinys. Pabaigsiu paskutinę skaidrę, kuri atspindi e, dabartinę mūsų situaciją. Aš žinau, kad ir taryboje, ir parlamente vyksta diskusijos apie apivartinių taršos leidimų sistemos reformą. Čia lentelė rodo perviršį e, dabartinėje sistemoje ir rodo, jog mes negalime tikėtis, kad 2020-2030 metų laikotarpyje E, kažkokie tos investicijos, kalbant apie mm, CO2 mažinimą šioje srityje, bus kažkuo labai žymesnės negu iki šiol. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, dėkoju už jūsų pasisakymą. Aš manau, kad čia ir iškils daug klausimų ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjams, kurie prašė žodžio keturi pranešėjai, pagrindiniai pranešėjai, ponas Karič, e, naujoji energijos rinkos, e, naujoji energijos rinka. Norėčiau Jums suteikti žodį. Dėkui. Norėčiau pakomentuoti paskutinį pasisakymą kaina mažėja, kai maksimaliai naudojami įrenginiai. Ir jūs kažkaip kitaip komentavot, susėdamas kainą su rizika. Aš norėčiau visiems kalbėtojam pateikti klausimą dėl pajėgumų naudojimo. Atsinaujinančių energetikos šaltinių naudojimas vis didės, nepriklausomai nuo to, ką mes čia bedarytume. Taigi, bet reiks turėti tokias paraminės, atsarginės sistemas, kai nešvies saulė ar nepūs vėjas, kad, kad mm, energija vis tiek būtų gaminama. Taigi turime būti pasirengę tam atvejui, jeigu to prireiktų. Tai ar rinkos gali tą, tą paraminę, tą pagalbinę sistemą e, užtikrinti, kad jinai efektyviai e, veiktų. Tai negalime, pavyzdžiui, 20 minučių laukti, kad užsidegtų šviesa. Tai kaip tą rinką gali padaryti? Ar reikia tiesiog laikyti dalį pajėgumų e, nedirbančių, kad e, tokiais atvejais e, galėtume, kaip prireiks, tuos pajėgumus panaudoti? Dėkui pirmininkė, dėkuoju visiems prelegentam. Mm, taip, šis dokumentų rinkinys yra labai didelis ir jei norime įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslus, nenaudoti iškastinio kūro iki 50 metų, jo atsisakyti, tai turime aišku pasiraitoję rankovės kipti į darbus energetikos rinka ženkliai keičiasi. Jinai turi integruoti atsinaujinančius energetikos šaltinius, įsileisti naujus rinkos dalyvius. Ponui Paulun turėčiau klausimų. Norėčiau paklausti jūsų štai ko. Ar naujieji teisės aktai išspręs esamas problemas. Taip vadinama žalio plovimo problema. Elektra iš subsidijuojamų atsinaujinančių energijos šaltinių. Ką apie tai galėtumėt pasakyti? Toliau problemos dėl tarpusavio jungčių. Ir kalbant taip pat apie jungtis į, į, įjungiant atsinaują, atsinaujinančią energetiką ir kaip čia bus užtikrintas bendradarbiavimas regioniniu mastu. Dėkui. Pono Buko norėčiau paklausti. Štai ko, jūs kalbėjote apie lankstumą. Ir minėjote, kad norint užtikrinti lankstumą naudojant, pavyzdžiui, vėjo energiją, turime turėti nemažus energijos rezervus. Ir tai mažina energijos naudojimo efektyvumą. 550 gramų per megavatą yra norma. Vokietijoje yra planas, kad vėjo energetika bus naudojama su dujų, su energija gaunama iš dujų, dujų turbinos. Taigi taip užtikrinsime lankstumą ir energijos efektyvumą. Ar iš tiesų tai bus? Dėkui kolega Morten Pertersen, ACER e, pranešimas. Dėkui, pirmininkė. Turėčiau komentarą ir klausimą. Pirmiausia, tai noriu padėkoti visiems už pristatymus, kurie labai naudingi ir įdomus. Daktaro Nys ponios Nys pristatymas. Tinklų kodeksai. Taip, tai yra labai svarbi sritis. Ir šį klausimą taip pat labai intensyviai aptarinėsime ir pramonės komitete. Turėčiau klausimą ponui Buk vienoje iš skaidrių rodėte, užmiršau akinius, tai gan sunkiai galėjau perskaityti. Tos skaidrės labai mm, informatyvios. Ketvirtoje skaidrėje mm, kalbate apie tokį patikimą atsinaujinančių energetikos šaltinių naudojimą. sakėt, kad komisijos pasiūlyme paslėpiamas, paslėpiama ta atsinaujinančių energetikos šaltinių kaina ir nutylima apie iš tiesų efektyvius, veiksmingus atsinaujinančius energetikos šaltinius. Tai ar galėtumėte apie tai daugiau informacijos pateikti? Dėkui toliau pranešėjas valdymo klausimais kolega Turmes. Dėkui norėčiau paklausti apie lankstumą. Jūs čia minėjot apie ilgalaikius, trumpalaikius projektus. Apie kokią rinką čia mes kalbame, kokia turėtų būti rinka. Kaip čia mes įvairius e, energetikos gaminimo, energijos gaminimo būdus derinsime ir kaip tie visi uh, energijos gaminimo būdai atsi, atsispindės rinkoje. Ponui Būk turiu klausimą. Saulės energetika Europoje. Vienas e, konkursas buvo bendras Vokietijos Danijos projektas pasiūlytas, o kitas e, projektas buvo Lenkijoje 95 megavat eurai už megavatvalandę. Ir kaina to projekto Lenkijoje daug kaina pagamintos energijos Lenkijoje brangesnė negu Danijoje, nors šiaip Lenkijoje daug kas yra pigiau. Tai kaip galime tą skirtumą paaiškinti, nes e, Vokietijos Danijos projekte kainuotų 55 eurai, o e, Lenkijoje 95. Lenkijoje, pavyzdžiui, E, žemė yra pigesnė, bet kodėl ten pagaminama energija tada būtų brangesnė? Saulė tai ta pati. Dėkui. Dėkui iš klausimus. Dabar kiti komiteto nariai. Dėkoju dar porą klausimų. Dėl e, kainų zonos pasiskirstimo, e, nes Manau, kad būtent per energijos paskirstimo e, tinkluose yra tam tikrų spragų, kurias dar reikėtų tvarkyti. Ir e, aišku, reikėtų Europos lygmenių paskirstyti, e, kurios zonos turėtų kaip būti valdomas. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas numato nacionalinius priemonės kurios dėje kol kas į, į tą aplinkybę dar kol kas nebuvo atsižvelgta. Ir, pavyzdžiui, Vokietijos kainų zona yra pati likvidžiausia Europoje. Ir manau, kad būtent Vokietijos, Vokietija gali, dėl tolesnio zonus, zonos skaidimo galėtų stipriai nukentėti. Ir e, Mm, taip pat kalbant apie, e, pavyzdžiui, elektros e, paskirstimo ar elektros tiekimo, e, yra, elektros tiekimas yra grindžiamas tam tikrais kainų reguliavimo principais, kurie, pagal kuriuos yra nustatomos kainos atskiriam vartotojams ir valstybės narės nustato tos dalykus ir kiekviena valstybė narė gali numatyti tam tikrą sumą ir tai reiškia, kad mes turime 27-28 skirtingas kainas, kainodaras Ir ar toksai požiūris, tokia kainodara, toks principas neprivestų prie rinkos iškraipimo, man kyla klausimas. Ponas Roil, aš norėčiau pasitikslinti dėl bendradarbiavimo Europos lygmenių. Aš dar negirdėjau pasisakymo ir atsakymo į šį klausimą. Kodėl ESA? Esa turėtų būti skirta daugiau kompetencijų ir daugiau uh, įgaliojimų. Tai gali e, sukelti dar daugiau problemų. Ar lygšiolinis bendradarbiavimas Europos lygmenių e, nėra pakankamas? Galbūt ESA agentūra nėra pakankamai stipri, bet, bet jos e, nereikia dar labiau stiprinti kažkokiais papildomais įgaliojimais. Tai kaip tik sukelia trikdžių bendradarbiavimui. O kalbant apie elektros tiekimą, kuriam dažnai kyla, kuria, kuria, dėl kur, kuriam kyla įvairiausių e, trūkumų, tas tiek, tiekimas dažnai nebūna pakankamai sklandus. Uh, Ir e, tos problemos yra aiškinamos tuo, kad yra, e, elektros tikimo tinklai nėra pakankamai teisingai ir, ir pilnavertiškai išvystyti visoje ES. Ir kai kuriuose ruožuose tiesiog e, susidurėma su e, energijos tiekimo m, e, m, problema, kuomet nėra užtikrinami atitinkami kanalai Dar vienas klausimas susijęs su emisijų viršutinė riba. Ir man kila klausimas, ar yra e, ta riba numatyta remiantis kažkokiais tai poveikio vertinimo, e, atliktais poveikio vertinimais, ar buvo iš, nuleisti tiesiog iš dangaus. Dėkoju. Dėkui, pirmininkė. Aš supratau, kad bet kokios dotacijos, kokia be būtų. Uh, iš ko bebūtų gaminama energija, bus panaikintos ar anglės, ar atsinaujinančių, ar atominių, ar atominės energetikos, nebebus jokių dotacijų. Bet norėčiau paklausti uh, pono Paulun, pavyzdžiui, Rumunijoje. Turime situaciją, kaip, kai tarpininkai offshore'inė įmonė perka energiją uh, už, sakysim, 10 eurų, o parduoda 50 eurų už rinkos kainą ir tą skirtumą įsideda į kišenę. Tai kaip bus tada tas tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir prekyba? Tai bus nustatytas kažkoks PVM mokestis. Rumunijoje yra 15 procentų atominės energetikos, e, vandens, e, hidroelektrinių. 20 e, procentų, 30 procentų yra anglis naudojama. O kalbant apie atsinaujinančių energetikos šaltinių naudojimą, tai tie, kas nori atnaujinti savo energijos gamybos pajėgumus, neturi reikiamų investicijų. Jei tas yra 5, e, ta riba 550 gramų megavatui, tai ką mes darysime Rumunijoje? E, rusai mums teikia energiją, bet daugiau teikti negu kad dabar negali. Jei kainos kils, ką reiks daryti rumūnam? Taigi norėčiau atsakymo į klausimą. Dziękuję panie przewodniczący. Ja może zacznę od takiej obserwacji, że o ile, o ile pierwszy mówca... Ponas Krasnodębski. Dėkuoju, pirmininkė. Štai kokį pastebėjimą noriu pasiūlyti. Pirmasis prelegentas sakė, kad nereikia tarpusavyje maišyti energetikos ir klimato politikos tikslų, nes tai du atskiri klausimai ir kitą progą reikėtų apie tai kalbėti. Tačiau trečiasis prelegentas e, pareiškia visai kitą nuomonę. Negirdite vertimo. Taigi, jūsų filosofija visai kitokia. Jūs sakote, kad energetikos politika uh, turi e, visiškai būti pajungta energetikos politikai ir jūsų organizacijos pavadinimas Energijvender e, tai ir atspindi. E, Europoje mes perėjimą energetikos rytyje čia mes esame lyderiai, pasauliniai lyderiai. E, tų transformacijų. Kiek aš suprantu, energijos transformacijos e, susiduria su gyvenimo sunkumais. E, ir vienas iš dalykų tokių problemų susijęs su rezervų problema, su perdavimo linijomis ir tai taip pat e, priklauso ir nuo kaiminių šalių elgesio. E, tad aš ir noriu paklausti, ką, ką jūs turite galvoje, kai jūs sakote, veiksmingai integruoti atsinaujinančius šaltinius? Gal galėtumėte pateikti pavyzdžių? kaip e, tokių tarifų zonų sukūrimas e, leistų mums veiksmingiau integruoti atsinaujinančią energiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti porą dalykų. Pirmiausia, turiu klausimą. Kaip pereiti nuo subsidijavimo prie atsinaujinančių šaltinių plėtojimo, jeigu to subsidijavimo nebeliks. Kokia alternatyva yra tam? Ar yra kažkokių mechanizmų, kad nežlugtų rinkos ir nei, kainos ne, nepašoktų? Ir dėl saugumo, dėl energijos tiekimo saugumo yra valstybių narių kurios E, nėra apsuptos kitų valstybių narių, pavyzdžiui, Graikija. Ir e, kaipgi čia galima būtų sukurti mechanizmą, e, tai yra energijos, elektros energijos perdavimo per sieną mechanizmą, kad būtų užtikrintas tas energijos tiekimo efektyvumas ir tvarumas, testinumas. Dėkoju. Pone Hams. Audarys, jų audarys of esate kalbėtojų sąraše. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad mano nuomonė visas šis paketas yra susijęs su klimato politika ir nebūtų teisinga e, klimato politikos, e, energetikos politikos tikslus e, vertinti atskirai vien, vienus nuo kitų. Todėl, mano nuomonė, šis paketas turėtų prisidėti prie to, kad mūsų sudėrėti e, tikslai Paryžiuje e, pagaliau būtų imti įgyvendinti. Ir aš norėčiau pana Buk paklausti, koks kaip yra e, ketinama pasiekti to emisijų mažinimo tikslo ir kokie, kokie, kokiu pagrindu yra e, remiamasi. Aš manau, kad yra teisinga, kad komisija pats siūlė atitinkamą standartą tokio, tokio kelio. Pane, pane. Dėkui, ponė Ernst. Ačiū. Porą dalykų mes labai daug kalbame apie švarę energiją, apie e, tai, kaip perviršinę energiją mažintumėme ir mažintumėme kainas. Tačiau kalbant apie tą kainodarą, reikėtų daryti prielaidą, kad tos kainos turėtų būti išsaugotos pakankamai protingos, e, remiantis 27 e, straipsnių. Tačiau kitas klausimas yra energetinis skurdas, skurdas su kuriuo susiduria kai kurios valstybės narės. Mes negalime tų temų e, atskirti vienos nuo kitos. Taigi kaip galima būtų susijęti klimat, švarios energijos e, e, paketo ir energetinio skurdo tematikas, nes atitink, tam tikri regionai ES tikrai susiduria su šia problema. Taip pat atsinaujinančių šaltinių klausimas. Mes pastaraisiais mėnesiais nuolat apie, ginčiamės apie e, energijos, e, alternatyvios energijos e, integravimą į e, įprastinius energijos tiekimo tinklus ir kol kas jokių sprendimų nesame radę. E, būt, galbūt jūs galite pasakyti, kokio, kokio, kokių principų čia reikėtų laikytis, kaip ta, to efektyviausiai pasiekti. Ir paskutinis dalykas, kadangi aš esu iš regiono, kur yra e, anglės gavybos pramonė išvystyta, ar jūs galėtumėte pasakyti, ką reikėtų daryti, e, kad būtų pereinama, tokiuose regionuose sklandžiai pereinama prie švarių energijos šaltinių. Dėkoju. Pona Šonkeliai. Dėkoju, ačiū prelegentams. Esu iš Airijos. Esame įsipareigoję laikytis klimato kaitos e, reikalavimų savo energetikos sistemoje. Susidurime su sunkumais e, taip pat ir dėl breksito. Taigi ilgiau nebebūsime, e, taip sakant, sujungti su ES šalimi. E, reikės ieškoti elektros jungčių su Prancūzija. Tie dalykai, aišku, labai svarbus, bet taip pat labai labai daug kainuoja. Taigi, idealiame pasaulyje Europa tarpusavėje turėtų būti e, sujungta. Kaip, kaip to pasiekti ir ar tai būtų įperkama. E, toliau, e, pratesant kolegos klausimą apie rezervą, kuris yra reikalingas atsinaujinančių šaltinių atveju. Jeigu galvosime nebe, ne, ne, ne vien įprastinius šaltinius, vėją ir saulę, E, greta to e, yra galvojama apie vėjo panaudojimą jūroje ir jūrų bangų arba potvinių panaudojimą. Taigi galbūt iškastinis kuras e, galėtų būti suprantamas kaip rezervas atsinaujinantiems šaltiniams ir atvirkščiai. E, jeigu e, vėjas nepučia, tuomet liktų bangos, jeigu bangų nėra, tai tada potviniai. Tad ar nereikėtų vis tik prioritetą skirti būtent energetikos sąjungai užbaigti, sukurti? užtikrinti tarpusavę jungtis ir tada visi kiti dalykai praktiškai būtų daug lengviau gyvendinami. The answers. And, uh, and... Dabar atsakymai ir pastabos. Prašau. Dėkuoju, buvo mm, keletas temų paminėta. Iš e, įvairių kolegų pusės. Tai visų pirma, labai ačiū už klausimams, jie tikrai yra esminiai, kalbant apie aptariamąją temą pradžioje girdėjome e, pasiūlymą, kad e, sistemoje turi būti atitinkamas rezervas tiesiog vienas prie vieno, e, norint užtikrinti rezervą atsinaujinantiems šaltiniams. Bet mes ne visiškai tam galime pritarti, žvelgdami į valstybės narės, kur atsinaujinančių šaltinių proporcija Airijoje, Danijoje jau dabar yra labai didelė. Mes nematome, kad e, vienas prie vieno padidėjo ir e, rezerviniai pajėgumai. E, atlikus studijas ir žvelgiant į ateitį, ryškėjo tokios išvados, kad po kurio laiko saugojimo problema mm, iš tikrųjų kils. Bet e, kad taip įvyktų, atsinaujančių šaltinių proporcija sistemoje turi tikrai e, būti daug didesnė. Tikrai, nelik supaprastinta būtų sakyti, kad rezerviniai pajėgumai turėtų būti vienas prie vieno. Aišku, dėl to aspekto galima ir detaliau bus diskutuoti ateityje. Dabar E, keletas kalbėtojų e, kalbėjo apie 550 gramų e, emisijų standartą. Buvo paminėta, kad tai visų pirma siejasi su diskusija Vokietijoje. Aš netaip suprantu. Kiek aš suprantu, kai komisija siūlė tokią nuostatą, tai Ji galvojo apie energetikos sąjungos e, projektą ir holistinį požiūrį į tai. Reikia turėti galvoje klimato tikslus, kai galvojate apie energetikos rinkos modelį. E, jau keletą metų veikia, bent jau nuo 13 metų veikia Europos investicijų banko nuostata, kad nebus remiami projektai, kurie netitinka 150 gramų emisijų viršutinės ribos. Tai e, Europos institucijos tokį dalyką jau taiko praktikoje ir mm, subsidijų, kurios kenkia aplinkai, e, pašalinimas yra labai svarbus ES politikos elementas. 550 e, gramų standartas taikomas tik tai e, vadinamajame capacity mechanism, pajėgumų mechanizme, kada eina kalba apie tam tikras dotacijas. E, tai atitinka ir klimato kaitos tikslus, bet ir e, principą, kad nereikia dotuoti tų dalykų, kurie gali kenkti aplinkai, galvojant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Ponas Turmes paminėjo konkursą pastatyti e, saulės jėgainės Danijoje ir Lenkijoje ir e, skirtumą, kainos skirtumą tarptų dviejų projektų, bet e, kitas kalbėtojas paminėjo, kad rizika labai dažnai išvirsta kaštais. E, žiūrint investuotojo akimis, e, tai investicijos į atsinaujančią energetiką yra daug kapitalo reikalaujančios investicijos, e, kadangi infrastruktūra jau tarsi yra, tai jau jūs priklausėna nuo kitų generavimo technologijų, bet taip pat ir nuo reguliavimo, politinių sąlygų ir taip toliau. Ir eksantį perspektyvoje e, investuotojas galvoja apie tam tikras rizikos premijas. Taigi, kai jūs galvojate apie projekto finansavimą, tai atsižvelgiate į investicijų kaštus. Ir dabar aš grįžtu prie pono Turmes klausimo. Jeigu pažiūrėsite į Europos žemėlapį, tai pamatysite, kad e, e, investicijoms į atsinaujančius šaltinius skirtingose valstybėse narėse mm, egzistuoja labai dideli skirtumai kapitalo kaštuose. Ir tai susiję su e, reguliavimo aplinka tuose valstybėse narėse. Kitas dalykas yra suvereni rizika. su kuriuom susiduria investicijos skirtingose valstybėse narise. Taigi eina kalba apie e, skirtingas investi skirtingus investicijų kaštus. Tai, tai iš to ir išeina, kad e, brangiau investuoti Lenkijoje negu kad Danijoje. Ir galvojant apie saistantį europinį tikslą dėl atsinaujinančių šaltinių, tai komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas toliau dirbti šią sritimi. Ar koalicija neturėtų spręsti kapitalo kaštų skirtingose valstybėse narėse problemos? Atregis atsakiau į visus e, man užduotus klausimus. Dabar e, Ponas Buk. Ne pirmiausia, ponė Suzana Nys, NCE. Buvo klausima apie pajėgumų mechanizmus. Čia juodai baltos diskusijos vargu ar gali būtų, nes yra skirtingi tų mechanizmų tip, tipai, bet vis tiek reikia turėti tam tikrą kontrolinį sąrašą turime žiūrėti ne vien tik tai generavimą, turime galvo, žiūrėti apie paklausą ir pasiūlą, reikia galvoti apie išteklių adekvatumą Europoje. Taip pat reikia būti tikriems, kad nebus subsidijuojama E, vien todėl, kad dabar vyksta pereimas Europos energetikos e, politikoje, e, reikia nuoseklaus požiūrio, formuluojant tuos mechanizmus. Kol kas taikomos pereinamosios priemonės, bet galų gale, galų gale turi iškilti iššūkiai nacionaliniam požiūriui ir galų gale eventualiai turime prieiti prie e, aktyvaus sistemų valdymo, optimizuoti sistemas ir čia vartotojui tenka labai svarbus vaidmuo. E, tie dalykai labai greit gali išriškėti energetikos e, pereime. Martina Werner klausė apie tarifo zonas ir e, skirtumus tarp jų. E, aš sutinku su jumis, kad e, e, yra tam tikrų trūkstamų e, grandžių. Pavyzdžiui, Vokietijoje e, tų vadinamųjų zirling nebuvimas e, yra labai brangus, Europai brangiai atseina. Yra tam tikrų pajėgumų, e, kurie yra panaudojami tik tai 16 procentų. Dėl to, kad nėra tų ziblink, tų jungčių. Na ir tada sprendimas yra tų zonų, e, tarifų zonų atskirimas. E, tai netobuliausias sprendimas, bet e, pagal netobulumą antroji vietoj. Bet čia, žinoma, politikai turi nuspręsti atsižvelgiant į esamą padėtį. Ponas Roilė klausė, ar nepakaktų pasakyti daugiau tinklų. Aš manau, kad reikia du dalykus daryti ir e, spragas Europos sistemoje užpildyti. Yra tyrimų, kurie rodo, kur yra tų siaurų vietų, bet taip pat e, vidaus rinkoje reikia ir geresnio reglamentavimo, reikia optimizuoti sistemą. Po 2009 metų mes aiškiai matėme, kad E, jeigu peržengiama per nacionalinius interesus, e, pereinama prie geresnio sprendimų prieimimo, e, problemas išsisprendžia, ypač jeigu priežiūros mechanizmai veikia. Du kartus buvo paminėta Rumunija, buvo kalbama apie tiekimo saugumą ir e, apie temperatūros sviravimus šalčio. Šalčio laikotarpis. E, mūsų e, tirtuose scenarijuose tai temperatūros nukritimas buvo skaičiuojamas ne iki 20, bet galbūt iki 1, minus 1 laipsnio. Ir žinoma, sprendimas e, priklauso nuo e, regioninio bendradarbiavimo. Tai priklauso nuo vyriausybės, nuo reguliatorių, nuo geresnės Europos ir būtent e, apie tai mes ir kalbame. Tiekimo saugumo koordinavimo grupė dabar kaip tik analizuoja, kaip geriau padėti tom šalims, kurios nuo tų uh, šalčio bangų daugiausiai kenčia. Ir dabar dar klausimas, ką daryti su tom šalimis, kurios e, būstams šildyti naudoja anglį ir susiduria su energetikos skurdo problema. KFW, uh, uh, vienas iš uh, Vokietijos bankų, pavyzdžiui, teikia piliečiams paskolas nulinėmis palūkanomis, kad žmonės galėtų savo būstą apsišildinti, izoliuoti ir taip toliau. Galbūt tai ne vienintelis sprendimas, E, kadangi ten, kur dirbtinai iškreipiamos kainos, e, sprendimas ne, negali būti ilgalaikis. Dėkoju NCOI atstoviai, dabar ponas e, Paulūn. Dėkui, pirmas man skirtas klausimas buvo, ar rinka gali užtikrinti tiekimo saugumą. Aš galėčiau pasakyti, kad taip, tam tikrą lygį. Ne, tiekimo saugumą rinka gali užtikrinti, taip pat siunčia tam tikrus signalus investicijoms. Bet aišku, tokios scenarijos atveju e, tiekimo saugumas yra susijęs ir su pačios rinkos veiksmingumu ir jos e, e, gyvybingimu. Ir taip, apie tai ir buvo užduotas klausimas. Taigi negalime užtikrinti, kad tas tiekimo saugumo lygis bus toks, kokį mes turėjome iki šiol. Ir mums reikia E, numatyti tokius, tokias e, galimybės, kurios eitų gerokai toliau negu e, dabar veikiantis rinkos mechanizmai. Yra ir kitų situacijų, kuriuose tokie pajėgumų mechanizmai gali būti reikalingi, pavyzdžiui, kuomet dalinai tam tikram laikui ribotam susire, su, sutrinka e, energijos tikimo tinklų veikimas. Ir, e, tokiu atveju reikia tam tikrų paramos schemų, tačiau tai turėtų būti organizuojama taip, kad e, e, nebūtų e, iškraipamos kainų signalas energetikos rinkoje. Taip pat buvo užduotas klausimas apie situaciją, kurioje dviejose sienos pusėse skirtingose valstybėse yra taikomos skirtingos taisyklės Iš tiesų yra tokia problema, kada rinkos taisyklės yra taikomos nekoordinuotai, tuomet rinka išsikraipo pasienyje ir dėl to labai svarbu yra turėti bendrus kriterijus ir atlikti labai išsamų įvertinimą, ar tas pajėgumų mechanizmas iš tiesų reikalingas, taip pat atsižvelgiant ir į E, pasienio pajėgumus, e, e, tai yra dviejose kaimininėse valstybėse toje pasienio zonoje, ar jos gali užtikrinti energijos tiekimą ir už sienos, savo sienos ribų. Taip pat buvo užduotas klausimas, kokių rinkų mums ateityje reikės, kad užtikrintumėme atsinerginančių energijos šaltinių integravimą į rinkas. Tai nėra arba arba, reikia įvairių elementų, e, įvairūs energijos šaltiniai gali prisidėti prie energijos tiekimo patikimumo užtikrinimo. Pavyzdžiui, praktikoje dabar jau e, tai veikia IPEX spot rinka, e, trumpalaikio tiekimo rinka, kur sudaromi 15-30 minučių sutartys yra sudaromos, kurios padeda užtikrinti e, e, fiziškai užtikrinti rinkų e, lankstumą. Visi rinkos dalyviai gali per labai trumpą laiką nupirkti ar parduoti energiją, konkrečią, konkrečią energiją rinkoje. Tai užtikrina rinkos lankstumą, Ir tai prie to prisideda ir į tą rinką įsijungia įvairius energijos srities operatoriai, ar tai būtų energijos tiekėjai, ar jos gamintojai. Kuo, daug, kuo daugiau, kuo didesnis poreikis tokiam, tokiam, sutar, tokiam sutartim, tuo daugiau rinkos dalyvių veikia tokiame mechanizme. Ateities rinkos taip pat gali prie to prisidėti. Mes e, turime, e, pavyzdžiui, tam tikrą sutarties rūšį, e, vadinamąją cap futures, kurios, kuri padeda, e, taip pat padeda užtikrinti e, nenutrūkstamą energijos tiekimą tada, kada jos reikia. Žinoma, rinkoje gali būti ir kainų sviravimų. Ir jeigu yra perkama labai greitai, per trum, labai trumpalaikių laikotarpių, tuomet kainos gali labai išaukti. Uh, Tačiau e, e, derinant tokius pirkimus su vidutinio laiko tarp pirkimais, galima daugiau mažiau stabilizuoti tuos, rinko, e, tuos kainų sviravimus. Tai parodo, pavyzdžiui, ir Vokietijos, Austrijos pavyzdys. Tai, kas gana yra trikdantis veiksnys, neleidžiantis toliau plėtotis tokiai rinkai, yra susijęs su tam tikrais reglamentavimo dalykais. E, tačiau e, e, mes stengiamės įveikti tą problemą ir tikimės, kad ateityje energijos rinkos, rinkų sistemoje šis metodas bus taikomas vis aktyviau. Pirmininkas. Jeigu niekas ne Jeigu visi esate patenkinti ir į visų klausimus buvo atsakyta, tuomet džiaugiamės, dėkojame kalbėtojams, mūsų prelegentams už puikias, puikius pasisakymus ir, ats, ir atsakymus. Iš viso buvo 27 klausimai, kuriuos buvo atsakyta per tokį trumpą laiką. Labai Jums ačiū. Ir dabar pereiname prie kitos mūsų klausimo dalies - atsinaujinančių šaltinių integracija į rinką galimybės ir kliūtis. Norėčiau pradėti nuo e, pristatydamas ketvirtąjį mūsų kalbėtoją, kuris turėtų ateiti čia į podiumą. Tai yra ponas Jose Donozo. UNEF, e, tai yra Ispanijos e, fotovoltaikos asociacijos generalinis direktorius. Tai bus tikrai įdomus balsas mūsų diskusijoje, kadangi ponas Donoso, būdamas šios organizacijos generalinis direktorius, atstovauja būtent šiai energijos rinkai Ispanijoje. Ir suteikiu Jums žodį. Okay. So you can start. Yeah. To press the button. Yeah. And now. Okay. Any language you wish. 23 to your disposal. Ne, doesn't matter, but okay. Kokią kalbą norite kalbėti? 23 kalbas turime. Taigi. Dėkui. Dėkoju už suteiktą žodį, už galimybę pristatyti mūsų idėjas pastaraisiais metais matėme, kaip keičiasi atsinaujinančios energijos kainos pasaulyje. Mažėja maždaug 80. Čia. Saulės energijos kaina sumažėjo 80 procentų. Taigi jinai ne tik švari, bet ir pigi. Kokios kliūtis, kalbant apie atsinaunančių integraciją į rinką. Tai yra dar kliučių. Pirmiausia, nėra teisinio iškumo pakankamo ir labai svarbu, kad ta atsinaujinančių energetikos šaltinių direktyva, kuris varstoma parlamente, išspręstų šią problemą. Nes turint galvoje tai, kas vyksta valstybėse narėse, tai čia reikia siekti, kad komisija Europos lygmenių užtikrintų nuspėjamumą ir aiškumą tokioje rinkoje. Kita problema yra ta, kad nėra ilgalaikio kainų signalo norėtume, kad saulės energija būtų integruota į rinką ir būtų rinkos dalyvė, bet e, ta rinka, kuri egzistuoja šiandien, buvo sukurta prieš 30 metų ir labai svarbu, kad e, rinkoje būtų numatyta galimybė energijos kainai sviruoti. Didinant e, atsinaujinančių šaltinių dalį energijos rinkoje, turime pagalvoti, pergalvoti iš naujo tą uh, kainų sistemą. Nes ne realybė turi derintis prie rinkos struktūros, o rinkos struktūra turi atitikti realybę. Toliau neaišku, kaip bus įgyvendinami dekarbonizacijos tikslai. Ar iš tiesų valstybės narės turi tokius prioritetus nusistatę, nes jei kalbame apie 27 procentų tikslą, tai čia nėra joks tikslas, tai yra tiesiog įprastinė veikla. Taip vadinamas business as usual. Ir čia Paryžiaus susitarimai ir jų įgyvendinimas yra svarbus ir svarbu, kad nacionalinės vyriausybės numatytų tikslus ir tie 27 procentai turėtų pavirsti tikrų tikslų, kad pasiūstų signalą rinkai ir kad leistų gyvendinti Paryžiaus susitarimo siekius. Ir reikia, ir, ir tuo būdu sudarysime galimybę užtikrinti investicijas, reikalingas investicijas į ateities energetiką. Toliau, per dideli pajėgumai. Ir čia irgi reikia. Irgi reikia sudaryti, atrasti tinkamą vietą rinkoje atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Kokios yra galimybės? E, tų šaltinių naudojimo. Energijos kaštų mažėjimas, prisidėjimas prie kovos su klimato kaita ir aišku, čia Europa turi vaidinti e, lyderio vaidmenį. Vartotojas turi iš tiesų turėti m, mm, aktyvaus vartotojo galių. Bet prieš įgalinant vartotojus irgi turime išspręsti su to susijusias problemas, nes yra tam tikri ekonominiai barjerai tam uh, savam energijos, uh, tai savai, kai asmo pats pasigamina elektros energiją ir ją naudoja. Taip, jos patekimui, tokios energijos patekimui į tinklą turi būti nustatoma kažkokia kaina, bet kai asmuo pats pasigamintą energiją sunaudoja, tas neturėtų būti apmokestinama. Ir kiekvieną kartą susidurėme su įvairiais administraciniais barjerais. Turime siekti, kad tie administraciniai barjerai pavirstų kuo, trumpame, kuo trumpesnėmis e, administracinėmis procedūromis, palengvinančiomis m, mm, tokios atsinaujinančios energetikos įsileimą. Ir čia, kalbant apie m, mm, atsinaujinančių šaltinių įtraukimą, turime pagalvoti, kaip saugoti energiją. Ir mm, tai leistų taip pat užtikrinti ir konkurencingas kainas rinkoje. Ir atitinkamai aplinkosauginės taisyklės turėtų būti e, keičiamos, skatinant savigamybą ir savinaudojimą. Ir čia vietos valdžia tikrai turėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį. Ir čia iš tiesų turime numatyti daugiau galimybių. Atsinaujinanti energetika ne tik galimybė turėti švarę energiją, bet jinai būtų tuo pačiu metu pigi ir konkurencinga. Dėkuoju už pasisakymą. Dabar aš norėčiau pakviesti poną Arno Šaperon, kuris atstovauja Total kompanijai. Jis yra vyresnysis e, Europos reikalų skyriaus e, vicepirmininkas, e, Total yra įsikūrusi Prancūzijoje, bet veikia daugiau kaip 130 šalių ir e, yra įdarbinę virš 100 tūkstančių žmonių. Didžiulis žmonių skaičius ir labai plati veikla. Žodis Jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimieji mm, e, ponės ir ponai parlamento nariai. Dėkuoju, kad pristatėte Total. Gal paminėsiu mažiau žinomus faktus. Greta mūsų veiklos e, naftos, dujų ir e, saulės energetikos srityje mes dabar įsigiję ZAFT kompaniją pereitais metais, dirbame ir akumuliatorių srityje. Na ir dabar įsigijome taip pat ir lampyrys e, įmonę Belgijoje ir dirbame dujų ir elektros mažmeninėje rinkoje. E, integruojant klimatą į mūsų strategiją reikia remtis trimis ramščiais. Visų pirma, turime uh, užtikrinti e, anglies e, intensyvumą mūsų energetikos krepšelėje. E, mes tada užsiimame atsinaujinančių e, energijos šaltinių e, vystimų, O trečiasis ramstis yra energetikos naudojimo efektyvumo stiprinimas. Mes skatiname atsakingą energijos vartojimą tarp mūsų vartotojų. Dėl anglijas kainodaros. Ši kainodara yra e, pereinamosios energetikos vienas iš pagrindinių kertinių akmenų ir e, ATL sistemos e, peržiūroje tai sudaro vieną iš svarbiausių komponentų. E, Britijos pavyzdys yra įdomus, kalbant apie CO2 kainą. Mes matome, kad energetikos sektoriuje ATL sistema drauge su e, e, CO2 e, kainodaros sistema privedė prie ženklaus emisijų sumažėjimo. Toliau. Kvietimai į konkursus turi būti organizuojami technologinių sektorių, kad e, galima būtų tarpusavyje derinti energetikos išteklius ir e, tinkamai planuoti optimalę, e, optimalų mišinį atsižvelgiant į besikeičiančią e, paklausą. E, tuo pat metu atsižvelgiant ir į geografinės teritorijas ir e, išteklių prieinamumą. E, daugiamečiai planai rengiant konkursus. E, paklausa daugiausia priklauso nuo proceso, nuo dažnio ir nuo siūlomų apimčių valstybėse narėse. E, Todėl reikia bent trijų metų horizonto sudarant konkursų grafikus. Dabar e, atsinaujinančių energetikos šaltinių integravimas į energetikos rinkos modelį. E, didesnė atsinaujinančių šaltinių proporcija 2030-aisiais e, laukiama 50 procentų reikalauja vis daugiau ir daugiau lankstumo Europos rinkų modeliuose. Pradėkime nuo dujų. Pirmininkas Buzek, aš džiaugiausi, išgirdęs paminėjo dujas savo pristatymę. Ir čia reikia pasakyti, kad dujas yra labai e, lanksti sfera Kita, kitas rytis yra poreikio ir paklausos valdymas. Tai vienas iš svarbiausių prioritetų. Ateityje vienas iš svarbiausių dalykų, kurį reikės išspręsti, bus pertraukinis e, energijos e, tiekimas ir generavimas iš atsinaujinančių šaltinių. E, ir tai leidžia mums pereiti prie e, atsinaujančios energetikos perdavimo problemų. E, pateikimo prioritetas neturi vesti prie uh, tiekimo mažinimo prioriteto. Toliau. E, var, pačių suvartojimas. Mes turime galvoti apie sprendimus, kurie galėtų pateikti pačias geriausias sąlygas galutiniam vartotojui. Kelios pastabos pabaigoje. Visų pirma, kokias bus pasiekmes panaudojant atsinaujinančius šaltinius. taikant nulinę maržą ir atsižvelgiant, kad jau dabar e, Europos energetikos rinkoje matome perviršinius pajėgumus. Toliau. E, pramonės strategija, galvojant apie Europos tiekimo pusę. E, atsižvelgiant į pamokas išmoktas e, iš agresyvios Kinijos tiekimo politikos turime pripažinti, kad ES politika turi būti kitaip e, formuluojama, kad galima būtų užtikrinti ES pramonės konkurencingumą ir darbo vietų išlaikymą. Toliau centralizuotos ir decentralizuotos energetikos sistemos šiuo metu drauge evoliucionuoja. Toliau, skaitmenimas ir energetikos konvergencija. Rytojaus sudėtingi, sudėtingi rinkų modeliai negali veiksmingai veikti be duomenų algoritmų. Dėkoju. Trečiasis prelegentas, ponė Monika Muravietska Ji yra Lenkijos elektros energijos asociacijos valdybos narė. Toje asociacijoje ne, yra visas didžiausias Lenkijos e, energetikos įmonės. Jums žodis. Thank you, Mr. Chairman, ladies. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Noriu pradėti nuo vienos esminės pastabos, jei leisite, kadangi esu iš Lenkijos ir esu moteris. Tarptautinė moters diena visai neseniai praėjo. Nežinau, ar žinote, tačiau Lenkija yra viena ESBO e, valstybė narė, kuri pasiekė. Atlyginimų lygybės tai yra ir vyrų, ir moterų atlyginimai yra vienodi. Ir maždaug prieš keturis metus e, buvo pateikta ataskaita, kurioje tai buvo patvirtinta. Dauguma kitų e VPO valstybių narių e, to pasieks nuo pen... laikotarpė nuo 50 iki 100 metų, nuo, skaičiuojant nuo šiandienos. Taigi joms dar prireiks bent šimto metų. Yra dvi e, ženklios e, išimtis. Yra Ispanija 2230. Tai yra metai, e, tokia prognozė, kad būtent tais metais Ispanija pasieks to tikslo, o Vokietija 2297. Tiek, ponė pirmininkė. Manau, kad reikia pasakyti, kad visas pasaulis e, dirbs, gyvens e, iš atsinaujinančių energijos šaltinių dar iki tol, kol dauguma valstybių pasieks to e, atlyginimų lygybės tikslo. Ir Nėra jokios abejonės, kad atsinaujinančių šaltinių tikslas iki 2030 metų yra privalomas ES ir, ir mes neturime privalomų atitinkamų tikslų nustatytų valstybėms narėms. Reikia to neužmiršti. Aš trumpai pakalbėsiu apie keturias probleminės rytis, su kuriamis susidurėme. Tai, tam tikrą tai, to tikslo siekimo trajektoriją ir taip pat ir, ir, tam tikrų sankcijų numatymas nepasiekus to tikslo, ir, subsidijavimo schemos ir biomasė, iš biomasės e, e, gaminama elektros energija. Kodėl neturėtų būti privalomi e, nustatyti tikslai? energijos rinkos ir sektorius vystosi labai skirtingai Europos valstybėse narėse. Štai pažvelkime į, e, pavyzdžiui, vėjo energiją, kuria yra naudojamasi gavi, gav, elektros gavyboje, atviroje jūroje. Ji yra taip pat, tai yra taip pat sritis, kurioje matome didelis, didelius skirtumus. Tad neturėtumėme įvesti kažkokių privalomų nacionalinių tikslų per atgalinės duris. Mes neturėtume vėl pradėti apie tai ginčytis ir manau, kad lankstumas šiame kontekste yra esminis dalykas. Jis padėtų valstybėms narėms pasiekti tų tikslų jiem, joms tinkamų būdų ir pačiu veiksmingiausių būdų. Tokia e, linijinė trajektorija tų siekių, tos tikslų siekimo trajektorija yra klaidingas dalykas. Vyriausybių reglamentai nurodo, jog komisija turės pilną galę gyvendinti atitinkamą platformą valstybių e, narių, valstybėms narėms neatliekant jokio vertinimo. Ir aš manau, kad tai nėra teisinga. E, kodėl mes turėtumėme turėti tokį finansavimo pro, e, instrumentą? E, remti E, toks rėmimas, parama už e, šalių donorių ribų nebūtų tinkama priemonė, mano manimu. Atsinaujinantis šaltiniai ir jų plėtojimas yra ganėtinai brangus dalykas. Ir ES atsilieka siekdama, e, plėtodama tos atsinaujinančius šaltinius. Tačiau dabar jau atėjo tas laikas, kai reikia E, imtis aktyvesnių veiksmų, nes ateityje atsinaujinantis energijos šaltiniai bus mūsų energijos e, pagrindas. Mano e, kolega sakė, jog ši, šios, šie šaltiniai iš dalies jau yra, tam tikris jų rūšis jau yra gana pigios. Bendradarbiavimas tarp sienų, priversti valstybės narės e, finansuoti e, praščiau besivystančias energetikos rytis kitose valstybėse narėse, manau, yra neteisingas e, požiūris. Iš tiesų, visi atsinaujantis šaltiniai yra, ko gero, dabar brangiausias malonumas, yra sudėtinga, yra brangu skatinti jų vystimasi, tačiau daryti tą stengiantis traukti už ausų kitas valstybės narės, yra netinkama priemonė. Paskutinis dalykas, mano manimu, yra labai svarbus, tai yra biomasė, kuri e, diskriminuojama lyginant su e, kito, kitais atsinaujinančiais energijos šiais, nes elektra gaminama iš biomasės neskaičiuojama e, apskai, vertinant tikslus. Tačiau reikia pasakyti, kad biomasė yra pati geriausia. Um, e, Geriausias e, energijos šaltinis, pavyzdžiui, toms jėgainėms, kurios dabar veikia degindamos anglį. Ir dėl to manau, kad pereinamų laikotarpių biomasė būtų labai geras sprendimas. Taip, po, e, ji padeda pa, paremti ir papildyti energijos tiekimo sistemas kuomet jos e, turi tam tikrų sutrikimų. Paskutinis dalykas, kuris jau buvo minėtas ne kartą, tai yra emisijų e, naudojimas standartas. Nenoriu per nelik ilgai apie tai kalbėti. Mums reikės e, energijos gavybos, alternatyvios energijos gavybos, kuri būtų papildoma ir padėtų išlaikyti uh, E, pajėgumus, tačiau ilgam šito neprireiks. Mums nereikia e, tokio dalyko, manau, kad teisinga būtų laikytis požiūrio, jog viena priemonė yra taikoma e, sprendžiant vieną problemą. Ir nors žinau, kad kai kurios valstybės narės e, tokio požiūrio nesilaiko. E, Daugiau kaip 20 procentų energijos, Europos energijos e, e, e, mikse sudaro vėjo energija. Lenkija čia taip pat yra geras pavyzdys. Mes esame septinta pagal dydį energi, vėjo energijos gavybos, gamybos rinka. Aišku, lyderė yra Danija. Dėkoju už jūsų dėmesį. Pirmininkas, ačiū už šį pristatymą. Dabar pereiname prie e, klausimų ir atsakymų raundo. Pradėsime nuo pranešėjų, kaip ir praėjusį kartą. Ponas Karinč. Prašau. Dėkui. Vieną klausimą, turiu paprastą klausimą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių ir subsidijų. Kas turi atsitikti, kad nereiktų subsidijuoti atsinaujinančios energijos ir galėtume šią rinką vystyti. Kokia turėtų būti rinkos struktūra, kad nereiktų subsidijuoti atsinaujinančios energetikos, bet jinai vis tiek vystytųsi taip, kaip mes norime. Dėkoju, ponas Blanko Lopes, atsinaujinantis energijos šaltiniai. Dėkui, pirmininkė. Turiu keletą klausimų. Ir tie klausimai jums tikrai bus žinomi. Galbūt čia nėra tas laikas kalbėti apie atlyginimų skirtumą tarp vyrų ir moterų, nes Ispanija viena pirmųjų valstybių narių priemė įstatymus siekiančius užtikrinti, kad tas skirtumas mm, dinktų. Dėkoju už pristatymus, iš kurių suprantame, kad rinka netinkama ilgalaikį kainos signalą siunčia kadangi nėra aiškaus rinkos signalo investuotojams. Tai kaip galėtume tą situaciją pakeisti pozityvę linkme? Kaip siekti, kad švari energija būtų priorite, prioritetizuojama. Taip pat norėčiau paklausti, kaip būtų galima derinti baterijų ir akumuliatorių naudojimą su savi savos pagamintos energijos naudojimu. Dėkui. E, Total, e, kaip buvo pasakyta, yra didžiausias saulės energetikos ir baterijų bei akumuliatorių gamintojas Europoje. Man net keista tuo patikėti. Tai matome, kad keičiasi, kad dabar uh, atsirado naujas energetikos pasaulis. Jūs minėjote mm, tas anglijas kainas, carbon flow price. Kaip čia galėtumėt uh, pakalbėti išsameu apie tai? Pastatų energetinis veiksmingumas. Norėčiau ponios paklausti, dėkoju už tokį, tokias įdomias pastabas apie lyčių lygybę. Ar jūs suvokėte, kad jūsų pasakymuose yra labai didelis prieštaravimas? Jūs norite, kad anglis būtų subsidijuojama. Nors jau prieš 20 metų e, didžiųjų valstybių 20-ukas skatino atsisakyti subsidijų, o 550 gramų už kilovatvalandę praktiškai reiškia naują subsidijavimo režimą. Tai jūs siūlote subsidijuoti anglį ir manote, kad E, atsinaujinančios energetikos nereikia subsidijuoti. Taigi jūsų mintis labai nenuseklios. Dabar pažiūrėkime e, to mm, vėjo kaina jūrose. 49 eurai už megavatvalandę. Jei būtų europinių pinigų, kabeliams nutiesti ir kapitalo kaštams. Tai ar Lenkijos elektros sektoriui nevertėtų, neapsimokėtų turėti 15 MW jėgainių jūroje, kelių, dviejų, trijų, keturių tokių jėgainių. Ir Gdynė, Gdanskė, tai sukurtų tūkstančius darbo vietų. Ar tai nėra problemos sprendimas. Dėkoju, ponas Royal. Ganz gerne wissen, Norėčiau sužinoti, kaip prelegentai vertina klausimą, ar reikėtų turėti e, ambicingesnių privalomų atsinaujančių šaltinių kūrimo uh, E, plėtojimo tikslų, yra reikia kažkokio tvarkaraščio vidurio laiko tarpiu, reikia uh, iškastinių energijos šaltinių ar ne, nes žinome, kad pramonė jo, jais aktyviai naudojasi ES, tai yra labai svarbus klausimas. Ir tada galima būtų mąstyti, kaip visą tai, viso to pasiekti. Ačiū. Dėkui, ponė, ponė Grustėt. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas trumpas. Komisija e, peržiūrėdama atsinaujinančios dir e, energetikos direktyvą e, siūlo neutralumo principą rengiant viešuosius pirkimus. Tai reiškia, kad reikia rinktis ne pigiausią pasiūlymą, o efektyviausią energetinę prasme vietos lygmenių pasiūlymą. Ir tai uh, tada noriu paklausti, ar jūs galvojate, kad tas technologinis neutralumas rengiant viešuosius pirkimus kaip nors paveiks neigiamai atsinaujinančių uh, pramonės šaltinių uh, sritį. Norėčiau paklausti ponios Moravetskos, Dėkui, kad įspėjote. Ar nereikia tik Lenkijoje vyram pradėti ginti savo teisės, kad būtų užtikrinta lyčių lygybė ir iš vyrų pozicijos? Dabar apie tas valstybės narės, kurios pagal jūs atsilieka. Tai čia nėra tas e, botago ir pirago principas, ko gero, o šiuo atveju iš jūsų sudariu įspūdį, kad tai būtų tik botago principas naudojimas. naudojimas. Ir ar nebus taip, kad valstybės narės mažiau ambicingus e, tikslus nusistatys, kad nebūtų finansiškai baudžiamos. Taigi būtų atsirastų tas, ta ambicijų e, spraga, tas atotrukis. Dėkui, kolegas Klets. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau priminti mūsų klausimų temą. Kur piliečiai, kur europiečiai visame tame? Kiek aš supratau, komisijos e, pagrindinė pasiūlymo ašis yra piliečiai ir jų uh, esminis vaidmuo perinant prie švarios energetikos. Kolektyvinė energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių, kurią galėtų pasinaudoti piliečiai. Ir taip pat e, buvo nekalbama e, apie šildymui ir šaldymui e, naudojamą energiją. Buvo kalbama tik apie elektrą, Taigi čia būtų visiems prelegentam toks klausimas. Pone Nibler. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas gana specifinis ir turbūt kreipiuosi į visus prelegentus, nes nežinau, kuris geriausiai jį atsakytų. Direktyvoje pirmą kartą minima ir, e, ir miškininkystė ir e, numatyti tam tikri kriterijai miškų valdymo srityje. Aš nesuprantu ir man kyla klausimas, ar tai yra būtina, nes e, visose e, tyrimuose komisija daro išvadą, kad e, miško, miškotvarka yra, miškai yra tvarkomi labai gerai ES ir kyla klausimas, kam tas elementas čia įtrauktas tai reiškia tik tai dar papildomą biurokratiją ir papildomą administracinę naštą. Gal kas nors galėtų apie tai pasakyti savo nuomonę, ar yra gerų tam priežasčių e, įtraukti tokį elementą į šią direktyvą, ar vis dėlto reikėtų jį atmesti. Ačiū, panas Keli. Uh, Dėkoju Džiaugiuosi išgirdę žinę apie vienodą užmokestį Ponui Mikė gal kažkas būtų e, e, užmiršo priminti apie tai. Turime prisiminti ketvirtos kartos biokūro klausimą ir taip toliau. Mes konstruktyviai, aišku, į tai pažvelgsime, tačiau neteisingai turbūt sakote, kad 27 procentų tikslą atsinaujinantiems šaltiniams e, e, E, tikrai pasieksime. Ponas Junkeris paminėjo, kad jis nori, kad Europa turi būti pasaulinė lyderė šitoj srityje ir šia prasme 27 procentai yra per žemas tikslas ir matyti e, realistiškai pasieksime tik 23 procentus. E, siūloma galvoti apie perėjimą prie 30 procentų, bet žinoma, tai yra diskusijų objektas. Dėkui. Ačiū. Ponas Krasnodemski. E, ponas Turmes optimistiškai čia nupiešė situaciją, kalbėdamas apie Lenkijos ateitį. E, labai daug e, atsinaujančias energijos šaltinių paminėjo, bet mm, užmiršote, kiek metų užtruko Rubholdė Vokietijoje restruktūruoti e, pramonę, kai e, e, rudoji anglis buvo plačiai paplitusi ir naudojama, apie 20-25 metai užtrunka toks perėjimas. Taigi, dėl Lenkijos energetikos rinkos, dėl tų naujųjų energetikos standartų, emisijos standartų, kurie yra siūlomi, koks bus poveikis e, Lenkijos energetikai. Ir galbūt e, atsakymas bus panašus į tai, ką sakė ankstesni prelegentai, kad kiekvienas, kuri valstybė norėjo, turi pasirūpinti savo situaciją. Dėkuoju, nematau daugiau norinčių paklausti, tai gal aš pats norėčiau vieną ar du klausimus užduoti. Pirmasis e, visiems trims prelegentams. Ar e, matote perspektyvą ir kada, jeigu nebus kokiu nors paramos mechanizmų, e, energetikos ištekliams, tame tarp ir atsinaujinantiems. Mes e, kalbame, kalbėjome apie e, Europos energetikos rinką 2013 metais, kalbėjome apie 2020, 2022. E, manau, kad ta tema vis dar išlieka aktuali, kalbant apie visus energijos išteklius, ne vien tik tai atsinaujinančius. Kitas klausimas gal kiek provoka, provokacinis. Ar iš vis yra įmanoma pasiekti, kad pajėgumų rinkos kaip nors paremtų ir stimuliuotų e, atsinaujančių energetikos šaltinių panaudojimą. E, apie tai esu girdėjęs, jeigu tai bus, tai kokiomis sąlygomis ir kaip tai būtų įmanoma. Ir galbūt ponia Muravietska galėtų atsakyti, nes jinai paminėjo šią problemą. Daugiau norinčių užduoti klausimų nematau, tai paprašysiu dabar jūsų atsakyti. E, na, o seka jūsų pačių reikalas. Galėtumėte pradėti, puiku. Tai total. Atsakys pirmasis dėl e, subsidijų, dėl dotacijų klausimas. Ir čia visi mes apie gralį svajojame šią prasme. Jau žengėme į visiškai kitokį pasaulį, lyginant su tuo, su kuo buvome pripratę teisėkuroje. Tiesą sakant, elektros sistemose dabar mums reikia dotacijų visiems šaltiniams. Pažiūrėkite į brandolinę energetiką, tris kartus brangesnė. Ji dabar tapo, e, lyginant su saulės energetika, tarkime, e, Prancūzijoje. Taigi visiškai, visiškai reikia e, reformuoti rinkos modelį. Ir e, turime e, pasitelti čia kažkokias teorijas. Reikia bandyti e, modeliuoti, atsižvelgiant į pastarosius keletą dešimtmečių, pasižiūrėti ir e, sukurti modelius, scenarius e, ir pasižiūrėti, kaip padaryti, kad šimta procentų turėtume elektrą bet kuriuo momentu. Galiu tik tai pasakyti, kad e, e, saulės baterijos ateityje bus e, pigiausias elektros šaltinis Taigi šis Šis kuras jau dabar yra pats pigiausias, bet sistema yra labai labai sudėtinga. Ir e, iš tikrųjų mums reikia žmonių, kurie sukurtų tam tikras teorijas šitoj srityje, kas leistų spręsti šias problemas. Todėl e, Aš, aš e, mastau taip, kaip ir akumuliatorių atveju mes turim uh, galvoti apie skirtingus pajamų šaltinius, juos apjungti, nes dabartinėmis sąlygomis, pavyzdžiui, akumuliatorių įtraukti į sistemą kol kas e, neapsimoka. Bet e, jeigu surandote tinkamą e, išteklių krepšelį, mišinį, tai gali veikti jau ir šiandieną. Taigi, paprastas atsakymas - taip, reikės subsidijų mums ateityje, bet visiems energetikos šaltiniams energetikos tinkle jų reikės. Galbūt tai provokacinis atsakymas, bet turime kalbėti apie naujo rinkos modelio sistemą naujam naujajame busimajame pasaulyje. Toliau, e, keltas klausimų, e, kuriuos uždavė Claude Turmes, e, tai vadinamoji Carbon Flow Price, Carbon Flow kaina. Aš manau, kad tai duoda dalinį sprendimą. ATL rinka tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje nepasiūs tinkamo signalo. E, ir iš trialogo mes dabar e, galutinio sprendimo negalime tikėtis. E, taigi kažką papildomą dar reikia pridėti. Carbon flow kaina Junktinėje karalystėje pasirodė esanti sėkminga ir aš manau, kad tai būtų vienas iš sprendimų, kurį turėtų svarstyti kai kurios valstybės narės. Kalbėjote apie Grand Bâtiment Commerciaux Ir čia turiu pasakyti, kad visi, ir jūs, ir aš, kaip galutinis vartotojas, galiu a, e, pasistatyti saulės bateriją, nusipirkti elektrinį automobilį, noriu optimuoti savo sistemą, sumažinti kaštus ir taip toliau. E, o paskui atsiras, kas pasiūlys e, agreguotus sprendimus. E, paskui prasidės sąsajos su draudimo, telekomo e, kompanijomis, su Google, agreguosime tas paslaugas, kad galima būtų optimizuoti pajamas. E, tas pajamas, kurios ateis iš galutinių vartotojų, bet taip pat ir iš to, ką jūs minėjote. Taigi gerais algoritmais, e, gerais sprendimais, e, komercinių pastatų e, izoliavimu. Mes galime pasiekti geros pažangos ir daug kompanijų jau dirba ir e, daro nemažą pa, pažangą. O kalbant apie neutralumą, kai vyksta viešieji pirkimai, poniai Grostet noriu atsakyti, mes prieštaraujame technologijos neutralumo principo naudojimui, nes atsinaujinanti energetika yra teritorinė energetika. Ir toje teritorijoje nebūtinai yra tiek pat ir saulės, ir vėjo energijos. Ir čia reikia arba valstybės, arba regiono lygių tuos energetikos šaltinius derinti. Ir valstybė tada valdo savo teritoriją, atitinkamai planuoja ir e, tom atitinkamom pramoniniam technologijom sudaro galimybę konkuruoti e, su e, pasaulinėmis įmonėmis, pavyzdžiui, vėjo energijoje su Kinija, saulės energija dar su kažkuo kitu ir taip toliau. Ir tikiuosi, kad ITRE komitetas už, paprieštaraus tam pasiūlymui miškininkystė. Ačiū už klausimą. Aš apsiribojau e, vien tik tai pasisakymu apie kūrą. Ir aš tikiuosi, panas pirmininkė, kad pakviesite mane pakalbėti ir apie biokūrą, e, miškininkystę, viską, kas susijęs su žemės ūkiu ir biom, biomase. E, mūsų Total kompanijoje mes galvojame, kad komisijos pasiūlymą biolo, technologijų srityje galima smarkiai patobulinti. Dabar nesiplėsiu, nes šiandien daugiau kalbėjome apie mm, elektrą ir rinkos modelį, bet e, tikiuosi bus, būti pakviestas ir pašnekės jų apie biokūrą. Tiek iš mano pusės. Dėkoju ponui Šaperon, Total vyr vicepirmininkui. Panas Donozo, mm, Ispanijos e, Saulės e, energetikos asociacijos atstovas. Dėkuoju, aš pritariu daugelį dalykų, kuriuos sakė ponas e, Šaperon. Pabandysiu sureaguoti užduotus klausimus. Visų pirma, E, virš 30 metų dirbu atsinaujinančios energetikos srityje ir man e, vėl ir vėl kyla toksai klausimas, kada šie šaltiniai taps konkurencingi ir kada jiems nebereikės dotacijų. Problema ta, kad kai bandome gyvybing, gyvybingumą pademonstruoti, atsiranda tam tikrų kliučių atsinaujinantys šaltiniai yra konkurencingi, bet reikia apibrėžti, ką reiškia konkurencingi. Jeigu Ispanijoje vyks atsinaujinančios energetikos aukcionai ir praeitie jie buvo labai prastai organizuojami. Jeigu būtų kalbama apie kainą už kilovatvalandę, tai būtume pamatę, kad e, kaina būtų apie 40 eurų. Pasaraisiais metais Ispanijoje ta kaina buvo 45 maždaug. Tai reiškia konkurencingumą atsižvelgiant į dabartinės rinkos sąlygas. Tos sąlygos nėra idealios atsinaujinantiems šaltiniams, tą reikia akcentuoti. Ir tai iš didesnių problemų kurią kelia direktyvos projektas, neatsižvelgiama į rizikas. Turime tikslą e, norime dekarbonizuoti visą mūsų ekonomiką ir ypač energetikos sektorių. Vadinasi, turime pasiūsti tam tikrą signalą ir paskui E, sudaryti darbų planą, kuris būtų nuoseklus, kad e, iki 2015 būtume pasiekę savo tikslą, jeigu čia parlamentas sako 27 procentai, tai tai reikštų, kad e, apie tai reikėtų užmiršti ateinančius 20 metų, turime kelti savo realistinius tikslus, gerai pasvertus, bet tai turi būti teisingas tikslas. Bent 40-43 procentai. 27 procentų tikslas reiškia, kad nevyks nieko naujo, liks viskas kaip yra. Ir tai neskatins nieko investuoti į kitus energijos šaltinius. Šis 27 procentų tikslas buvo apskaičiuotas absoliučiais skaičiais remiantis 27 procentų e, efektyvumo tikslu. Bet jeigu e, bendras tikslas padidės, tai kalbėsime apie mažesnį bendrąjį vardiklį. Ir mes turime pasiūsti signalą pasauliui, kad Europą galima pasitikėti, kad Europą siekia keisti savo energetiką ir kad ji to siekia saistančiomis priemonėmis. Kodėl? Todėl, <coughs> kad kai kurios valstybės tiesiog ieško preteksto išsisukti ir galvokime apie mūsų e, įvaizdį, apie mūsų reputaciją. Turime dirbti siekiant e, globaliai nustatytų tikslų. Dabar e, technologijų, technologijų neutralumo problema. Mums yra akivaizdu, kad, e, aišku, pirmiausia, norime skirti dėmesį konkurencingiausiems projektams. Tiems, e, kurie atitinka egzistuojančias rinkos sąlygas. Tačiau, jeigu taip pat norime pasiūsti e, signalą pramoniai ir naujų technologijų rengėjams, norime pasiūsti signalą, kad esame technologijų srityje lyderiai, tai turime labai aiškiai pasakyti, kad jeigu jie pasirinks investuoti, tai ta rinka bus pelninga. PV projektas 30-35 viso projekto vertės maždaug tam atitinka, bet yra ir kiti aspektai, kurie gali atnešti pridedamąją vertę. Ir e, Europos fonde gali investuoti, kurti naujas struktūras ir e, tokiu būdu sukurti pridedamąją vertę. Ir tokiu būdu e, galime į saulės energetiką daugiau investuoti. Žinoma, saulės baterijos e, maržą atneša labai nedidelę. E, žinome, kad 20-25 procentais e, jų pelningumas mažės. Akivaizdu, norėčiau daugiau kalbėti apie bendruomenės, apie kolektyvinės nuostatas, kurios leistų visiems dalintis e, saulės baterijų gamybos privalumais. Bet e, mano šalyje, pavyzdžiui, kolektyvinis apsirūpinimas patiems yra draudžiamas. E, piliečiai negali ta, apsijungti į grupės, organizuotis į kaimynų grupės, burtis ir pasistatyti savo saulės baterijas, kad pasigamintų savo elektros energiją. Tai neleidžiama. Įgalinimas turi būti daugiau negu šūkis. Piliečių, vartotojų įgalinimas privalo tapti tikrovę. Ir kolektyvinis e, apsirūpinimas būtų žingsnis į priekį. Dabar žodis poniai Moravieckai, e, Lenkijos elektros energijos asociacijos atstoviai. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, ar atsinaujantis šaltiniai, ar jiems reikia subsidijų ar ne. Mums reikia e, žvelgti e, šiek tiek iš kito kampo. Mums reikėtų žiūrėti ne į visą kainą, bet žiūrėti į konkrečius elementus, iš kurių ta kaina susideda. E, ir kiek, kiek išteklių, finansinių išteklių reikalauja tie e, tų šaltinių naudojimas visą jų gyvavimo ciklą. Saulės energija greičiausiai ateityje bus pats pigiausias energijos šaltinis, kam jam reikėtų subsidijų, nes e, rinka iki šiol buvo iškraipama ir mums reikia ją vėl sutaisyti, taip sakant, mums reikia ją gražinti į tinkamą E, padėtį. Dėl to, mm, aišku, ta rinka nesužlugs, bet mums reikia prisidėti prie jos e, tai, e, sutvarkymo. Ir aš esu tikra, kad pasaulis ateityje gyvens iš švarių energijos šaltinių, kuomet bus sukurtos naujos tiksliau jos jau egzistuoja, bet bus masiškai imtos naudoti naujosios technologijos, kai kainos mažės ir panašiai. Aš tikiu tuo pilnai, nors nežinau, kada tai tiksliai įvyks. Aš taip, taip pat noriu sureaguoti į kolegos kritiką. Aš nepasisakau už subsidijas, anglės subsidijas. Aš noriu pasakyti, kad kalbant apie pajėgumų rinką, e, jos sudėdamoji dalis kol kas yra ir anglis, anglės gavyba ką tai reikš Lenkijai tai reikštų e, jos energijos rinkos žlugimą, kadangi mes prarastumėme vis, visus mūsų pajėgumus, tai yra 25 gigavatai. E, žiemą mums reikia ypatingai daug tos energijos ir 25 gigavatus per 5 metus pakeisti kažkuo kitu yra tiesiog neįmanoma. Todėl aš neginu ir nepropaguoju e, energijos gavybos iš anglies, aš tik tai remiuosi tuo, ką pati savo ataskaitą perskaitytojas kelbė komisija. E, žiemos pakete, e, jo kontekste buvo pateikta irgi ataskaita dėl pajėgumų rinkų ir komisijoje teigia ne kartą, kad e, pajėgumų rinka turi būti technologiškai neutrali. Ir štai mes turime tai parašyta juodo ant balto. Klausimas, kokiomis sąlygomis e, e, pajėgumų rinkos gali prisidėti prie atsinaujinančių šaltinių plėtojimo. Tai yra įmanoma tokiu atveju, kai e, pajėgumų rinkos remia tų šaltinių, atsinaujinančius šalti, papildo tos atsinaujinančius energijos šaltinius tais atvejais, kuomet šito reikia. Priešingų atveju mes tame e, energijos mikse, kuris dabar yra, neturėtumėme galimybės stiprinti šios atsinaujinčių šaltinių dalies. Nebent turėtume pakankamus e, e, energijos kaupimo galimybės, tai pajėgumus, tačiau jų kol kas nėra. Aš ką tik tai noriu pasakyti, kad atsinaujantys šaltiniai ateityje neišvengiamai taps pigesni. Uh, Aš taip pat e, dirbu ne tik tai Lenkijos e, e elektros asociacijai, bet ir PGE. Ir aš e, tikiu, kad e, atsinaujančių šaltinių plėtojimo projektas yra geras dalykas ir jis turėtų būti tęsiamas. Europos fondai infrastruktūrai plėtoti, prie to taip pat stipriai prisidės. Aš e, džiaugiuosi, kad jūs bent šioje vietoje esate, palaikote mano nuomonę. Dėl to, to finansavimo platformos ir dėl, dėl botago ir meduolio principo, iš tiesų, čia mes turime botagą ir yra keista, kodėl mes jo neturime energijos efektyvumo naudojimo tikslo e, kontekste, o tik tai atsinaujinančių šaltinių plėtojimo kontekste. Uh, nors abu šie tikslai yra privalomi. Ar tai e, gali sukurti tam tikras, tam tikras atotrūkį tarp valstybių narių, siekiant tų tikslų, jų ambicingumo? Žinote, kad jos e, valstybės narės suvokia, kad e, jeigu jos nepas, nesieks tikslų e, pagal tam tikrą trajektoriją, tuomet gali susilaukti sankcijų. Dėl to jos tuos tikslus mažins, švelnins, kad nebūtų baudžiamos. E, Iš tiesų yra labai neaiškios nuostatos e, nustatytos dėl finansavimo platformos ir, tos, ir tie, tų sankcijų principai yra labai neaiškiai apibriežti. Tad pritariu Jums iš tiesų, tas ambicingumo atotrukis tarp valstybių narių yra ir bus tokiame kontekste. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ačiū, kad buvote su mumis. Mūsų laukia dar didelis darbas. E, direktyvos ir reglamentai pateikti, į, kurį, į kurių darb, rengimo darbą įtraukti ir septyni e, pranešėjai, renkiantis savo pranešimus. Mes labai e, glaudžiai tarpusavie bendradarbiaujame, koordinuojame savo darbus. Tai yra labai svarbu, nes Tai yra apskritai pats didžiausias, stambiausias e, teisės aktų paketas ES e, istorijoje, ne tik tai energetikos srityje, bet e, viso, visame politikos kontekste. Dėkoju Jums už Jūsų pasisakymus ir mes Jums garsiai plojame. Gerbėmieji, rytoj iš ryto tęsime. E, tęsime diskusiją dėl turmės pranešimo, dėl energetikos sąjungos valdysenos ir geri pranešimą dėl energijos e, direktyvos, energetikos, energijos tai naudojimo efektyvumo direktyvos. Taigi mes ir toliau liksime šioje temoje. E, švarios energijos arba žiemos paketas, energijos naudojimas. Dėkoju visiems.